jokių pareigų, kurios yra nesuderinamos su Europos parlamento nario pareigomis. Tolesnė informacija. Europos konservatorių ir reformistų pirmininkas pranešė, jog ponas Macmillan Scott nebėra šios frakcijos narys nuo 2009 m. Liepos 27 dienos. Kolejna informacija. Otrzymałem od grup Europejskiej Partii Ludowej Taip pat norėčiau pranešti, kad Europos liaudės partija ir socialistai, taip pat žalieji, Europos konservatoriai ir reformistai, taip pat Europos laisvės ir demokratijos frakcija pranešė apie pakeitimus dėl narystės tam tikrose Europos parlamento delegacijose ir komitetuose. Detalės jūs matysite šiandieninio posėdžio protokole. Jeigu nepateiksite jokių prieštaravimų, tuomet mes jį